pareiškimas šią temą ir dabar steiksiu žodį komisijos nariai poniai Taisin. Prašau jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu šiandieną jums pristatyti komisijos pasiūlymą dėl tiks, tikslinių darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimų, kuriuos patvirtino e, komisarai šiandien Strasbūrė ir pasiūlymo teksto rašalas dar net nėra nudžiūvęs. Laisvas darbuotojų judėjimas ir laisvas paslaugų teikimas yra du, dvi iš keturių pagrindinių bendros rinkos laisvių. Kai aš pradėjau eiti pareigas, net nie, niekuomet nebuvo kvestionuojamo šios laisvės, tačiau kyla susirūpinimų dėl konkrečių aspektų. Pirmiausia, kiek mobilumas veikia siunčiančias ir primančias valstybės, taip pat veikiančių taisyklių gyvendimas. Trečias dalykas - sažiningumo principas ir taip pat vienodos sąlygos bendroje rinkoje. Aš esu įsitikinusi, kad mes ne, neturėtumėme ignoruoti tokių abejonių ir išspręsti tas problemas. Kaip turėtumėme pirmiausia reaguoti? Mūsų reakcija neturėtų būti pirmiausia nusigręžti nuo darbo jėgos judumo. Turime skatinti šią vertybę, kurios pagrindų sukurta ES ir tikimės, kad ilgalaikis ir vidutinės trukmės poveikis mūsų piliečiams, mūsų visuomenėms ir darbo rinkai bus jaučiamas. Taip pat reikalingos taisyklės, kurios būtų aiškios, sąžiningos ir gyvendinamos vietoje. Ne visuomet tą matome šiandieną, taigi situaciją reikia gerinti. Mano vertinimu, dabar turime keturias priemonės, kur nacionalinėms institucijoms numatomos geresnės, veiksmingesnės priemonės siekiant užtikrinti, kad laisvas judėjimas būtų sąžininkas. Tai yra Euresas, galiausiai platforma e, informuoti apie nedeklaruojamą darbą, taip pat e, laisvo e, darbuotojų judėjimo direktyva ir darbuotojų komandiravimo direktyvą. Visi, visos tos keturios priemonės turi būti greitai įgyvendinamos ir mano tarnybos teikia aktyvę paramą valstybėms narėms. Tačiau direktyvos perkelimo terminai, kuomet jie baigsis birželio mėnesį, tuomet komisija nedvėjodama imsis įgyvendinimo priemonių. ES darbo rinka bus sąžininga tik tuo met, jeigu bus įgyvendintos mūsų patvirtintos priemonės. Turimų taisyklių įgyvendinimas yra tik viena reakcijos dalis. Toliau turėsime pagerinti, atnaujinti ir sustiprinti taisyklės ten, kur to reiks. Turėdami omenyje šį tikslą, mes darbo mobilumo paketą patvirtinome praeitų metų pabaigoje, tačiau, kaip žinote, galiausiai nusprendėme atidėti jo įgyvendinimą, prieimimą iki vadovų tarybos e, susitikimo, išsprendžiant Junktinės karalystės klausimą, kad nebūtų per daug kišamas į politinės diskusijas. Dabar turime Junktinės karalystės susitarimą ir akivaizdu, kad negalime taikyti pasiūlymo e, keisti socialinio koordinavimo taisyklės Europoje. Mes žinome, kad Junktinės karalystės referendumas turės įtakos, reikia atsižvelgti ir į kitus e, sąžiningo judumo elementus ir šiandieną komisija patvirtino teisėkuros pasiūlymą, kurį paskelbėme savo 16 metų darbo ir veiklos programoje. Gerbiami parlamento nariai, aš noriu labai aiškiai išsakyti savo politinę, politinį požiūrį. Reikia daugiau komandiravimo Europoje, ne mažiau. 1,9 milijono komandiruojamų darbuotojų per metus, tai yra daugiau nei buvo anksčiau, bet vis tiek mažiau nei 1 procentas visos darbo jėgos. Taigi potencialas čia yra didžiulis ir komisija ir toliau reikalaus mažinti kliūtis tarp valstybiniam paslaugų teikimui. Ir reikalausime daugiau tarp valstybinių paslaugų teikimo, daugiau komandiravimo, tačiau čia reikia pasirūpinti, kad ta sistema būtų gerai sutvarkyta, būtų sąžininga, sąžininga darbuotojams ir verslui. Daug buvo kalbama ir daug buvo parašyta apie darbo rinkos taisyklės ir socialinės taisyklės Europoje. Kai kuriems svarbesnės yra rinkos taisyklėms, kitiems socialinė apsauga. Tiesa yra ta, kad Socialinio europinio modelio esmė ir yra ta, kad abu šie elementai turi būti tarpusavė suderinti. Tai buvo pagrindinis 98 metų komandiravimo direktyvos tikslas ir toks tikslas išlieka aktuolus ir dabar. Tarp valstybinių paslaugų e, skatinamas, skatinimas siekiant užtikrinti ir darbuotojų apsaugą ir vienodas sąlygas tarp vietos ir tarp valstybinių e, paslaugų tiekėjų. Po 96 metų direktyvos praėjo nemažai laiko ir, aišku, per tą laiką darbo rinka pasikeitė, yra 28 valstybės narės, yra atlyginimų skirtumai, sistemų, valstybių narių sistemų skirtumai, jie dar labiau išryškėjo. Matome daugiau skirtumų nei konvergencijos, tai turi įtakos ir komandiravimui ir taip pat atotrukis e, tarp e, minimalaus atlyginimo išaugo tris kartus nuo 96 metų, nuo 3, nuo 1 prie 3 iki 1 prie 10 tokių santykių. Taigi, tai aišku labai svarbu, kalbant apie atlyginimų skirtumus valstybėse. Yra atlyginimo sistemos skirtingos, 13 atlyginimas, priemokos, kelionės išmokos. Ir pagal dabartinės komandiravimo taisyklės nėra pateikiami aiškus atsakymai, dėl to yra daug neiškumo ir tą jaučiame kasdien. Tai nėra gerai komandiruojamiems darbuotojams, kuriems gali būti sudėtinga išsireikalauti savo teisių. Tai blogai ir komandiruojančioms įmonėms, kadangi perkelimo kaštai išauga ir kai kurie netgi atsisako galimybės komandiruoti darbuotojus, nes viskas darosi perdėm sudėtinga. Kai Darbo rinka yra konkurencinga, konkurencija grindžiama našumu, inovacijomis, kokybė. Ir čia darbo kaštai yra tik vienas elementas. Ir jeigu konkurencija yra grindžiama tik tai atlyginimų pagrindu, tai nėra naudinga nei darbuotojams, nei įmonėms, nei bendrai kalbant apie ES konkurencingumą pasaulinėje ekonomikoje. Gerbiami parlamento nariai, statybos sektorius sudaro 43 procentus visų komandiruojamų uh, Darbuotojų, komandiruojami darbuotojai dabar yra populiarūs ir kitose srityse - žurnalistai, bankininkai, visuomenės veikatos specialistai, kiti darbuotojai yra komandiruojami šiandieną ir jie taipogi turi būti apsaugomi, o pagal dabartinę direktyvą ne visuomet tai yra užtikrinama. Galiausiai mes matome augančias tendencijas, kai yra subrangos sutartys naudojamos darbo rinkoje. Subrangos sutartys, aišku, yra prasmingos, nes specializuoti įgūdžiai tuo met yra panaudojami ir daugiau efektyvumo, našumo sukūrėma, tačiau tai sąlygoja nesažiningumą ir iškraipytas sąlygas kai netos pačios taisyklės taikomos subrangos darbuotojams, netokie patys atlyginimai. Taigi dažnai yra perkeliama uh, veikla ir dėl to darbo rinka yra nesažininga, susiskaldžiusi ir stand, konvergencija yra mažinama, o nedidinama. Tai nėra tokia darbo rinka, kurios siekiame, tai nėra darbo rinka, kurią žadėjome savo piliečiams. Akivaizdu, kad reikia tikslingai peržiūrėti 96 metų darbuotojų komandiravimo direktyvą, kad išspręstumėme šias problemas, atnaujinti taisyklės, priderinti jas prie šiandieninio konteksto. Ir aš žinau, kad daugelis jūsų prisimenate tas sudėtingas e, diskusijas dėl direktyvos įgyvenimo. Aš puikiai tai prisimenu, kai dirbau dar tuo metu čia Europos parlamente, bet aš tikrai tikiu, kad šį kartą vėlgi mes galime susitarti. Kai pradėjau savo pareigas, e, ponė pirmininkė, iškart labai atidžiai išklausiau įvairių politinių frakcijų atstovų, valstybių narių, kitų suinteresuotų asmenų nuomonės ir uh, atsižvelgiau ypatingai iš tai, kokius prašymus. Geresnė apsauga komandiruojamiems darbuotojams, vienodos sąlygos, turint omenyje vietos ir e, tarp valstybinius paslaugų teikėjus, taip pat tai, kad reikia užtikrinti daugiau skaidrumo ir teisinio iškumo, gerbti proporcingumo ir nediskriminavimo principus ir galiausiai gerbti subsidiarumo principą bei nacionalinę atlyginimų sistemą. Tas pasiūlymas, kurį šiandien patvirtino komisija, išsprendžia šias problemas subalansuotai. Mes siūlome tikslinius pakoregavimus, pakoreguoti tas nuostatas, kur kalbama apie atlyginimus, atsižvelgiant į pastaruosius teisingumo teismo sprendimus ir taip pat visapusiškai gerbent nacionalinių nesaplinkybės ir specifiškumus nebus minimalus atlyginimo mastas, bet vis, visos nuostatos dėl atlyginimų šeim, e, primančioje valstybėje bus galiojamos komandiravimam darbuotojui. Taip pat socialinės apsaugos sistema ir standartai. Tie darbuotojai, kurie komandiruojami ilgesniam nei 24 mėnesių laikotarpiu, jie bus integruoti, laikomi integruotais į darbo, vietos darbo rinką. Tokiu būdu bus galima geriau komandiruojamų darbuotojų direktyvą priderinti prie laikinų darbuotojų direktyvos ir tos taisyklės, kurios taikomos vietos darbuotojams, turi būti taikomos ir komandiruojamiems darbuotojams. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš tikiuosi, kad jūs panalizuosite mūsų pasiūlymą, tą oficialų į pasiūlymą, o ne oficialiuosius, dėl, apie kuriuos e, iš, iš, išgirdau ir pamačiau daug komentarų spaudoje. Aš tikiuosi, kad panalizuosite pasiūlymą atvirai ir konstruktyviai. Esu pasirengusi, kaip jūs puikiai žinote, su parlamentu bet kada padiskutuoti ir komisija ir toliau dirbs konstruktyviai su Europos parlamentu siekiant gero susitarimo. Dėkuoju, pirmininkė. Domnul. Uh, Pas Kazą kalbės vieną minutę, pusantros. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai Tyson, nes ji pademonstravo drąsą pradėdama diskusijos dėl šios direktyvos, kuri toli gražu nėra tobula. Europos liaudės partijos frakcijoje mes manėme, kad reikia kai kurias direktyvos nuostatas pagerinti. Šiandien suprantama, kad ne visi pritarė tokiai pozicijai ir savo paties partijoje turėjome pakankamai ilgas diskusijas šiuo klausimu ir šiam naujam pasiūlymui e, taip pat pritarti. Ir mūsų partija nebuvo taip e, lengva. Šiandien noriu kreiptis į kitas politinės partijas, pabrėždamas, kad negalime elgtis šiuo metu populistiškai. Mūsų parlamentas turėtų Europos visuomeniai pasiūsti aiškę žinę, apie tai, kad laikomės vieningos pozicijos dėl šio kompromiso ir kartu su visais kitais kolegomis ir pranešėjais iš kitų politinių frakcijų aš dėsiu visas įmanomas pastangas, kad šis kompromisas būtų pasiektas, nes pagrindas tam yra tikrai labai geras ir jeigu mes sugebėsime susitarti, tai pasiūsime taip pat labai rimtą žinę ir tarybai, kad tam, kad joje įvyktų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 Kuomet jūs e, minėjote įvairias politinės frakcijas savo kalboje, man kilo noras jums užduoti klausimą savo frakcijos, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ką turite omenyje, sakydamas, kad būtina nustatyti minimalų darbo užmokestį vietos lygių arba kažkokį vidurkį nustatyti, kaip reikėtų tą, to pasiekti. Aš norėjau pasakyti, kad ne visi savaime gaus tokius atlyginimus, kokiu nori, tačiau e, vadovaujantis dabartinio dokumento nuostatomis mes e, negalime užtikrinti visiems priimtinos situacijos, todėl turime siekti kompromiso, kuris būtų naudingas visiems. Jeigu mes ir toliau išliksime populistais, tai galiausiai proceso pabaigoje pralaimėsime visi, ypač pralaimės darbuotojai, nes darbuotojams reikalinga mūsų vienybė tam, kad jų teisės būtų apsaugotos. Ačiū. Pone Štainruk, dvi minutės kalbės. Mes nenorime priboti darbuotojų komandiravimo, mes norime, kad jis vyktų sažiningiau Europoje. Pone Taisin, labai džiaugiuosi dėl to, kad komisija suprato, jog vien tik tai įgyvendinamųjų teisės aktų nepakanka, nes būtina pakeisti ir e, pirminės direktyvos nuostatas ir tik profsąjungų bei socialdemokratų pastangomis buvo E, per savaitgalį pagerintas anksčiau pateiktas e, keitimų projektas, tą komisija galėjo ir pati padaryti. Jau daug anksčiau visiems reikia taikyti principą tas pats atlyginimas už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje, taip pat ir komandiruotiems darbuotojams, taip pat turi jų atžvilgių būtų, būti taikomi ir e, kolektyviniai sustarimai kolektyvinių darbo sutarčių nuostatos valstybės narės turi turėti galimybę taikyti griežtesnės darbuotojų apsaugos taisyklės nei numatyta direktyvoje. Mes palankiai vertiname e, komandiravimo laikotarpio terminų nustatymą, tačiau reikėtų apsiripoti 24 mėnesiais. E, e, tuo tarpu Aš manau, kad tikslas vis tik tai gautinis turėtų būti šešių metų komandiravimo, šešių mėnesių komandiravimo laikotarpis, jeigu mes iš tiesų norime spręsti masinio komandiravimo problemas, e, e, tariamo savarankiško darbo problemas, išspręsti fiktyvių įmonių, pašto dėžučių kompanijų egzistavimo problemą norime išspręsti, mokesčių ir socialinių rinkliavų nemokėjimo problemą. Būtent e, į šias problemas reikia atkreipti dėmesį peržiūrint direktyvą bei e, kitus teisės aktus susijusius su socialinės saugos sistemas. Ačiū, žodis dabar ponui Šulce. Kolegė Steinruk, jūs kaip ir aš, aš esate Vokietijos atstovė, ką tik kalbėjote apie e, būtinybę mokėti tą patį atlyginimą už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje. Man būtų įdomu Kaip jūs apibrėžtumėte, kas Vokietijos atveju yra ta pati darbo vieta, ar tai yra federalinė žemė, ar tai yra regionas, ar visa Vokietijos. Puikiai žinote, kad Vokietijoje skirtingose vietose yra mokamas skirtingas darbo užmokestis. Ar galėtumėte apibūdinti man, kas yra ta pati darbo vieta? Būtent į tai norėjau atkreipti dėmesį. Aš kalbėjau apie tai, kad privaloma laikytis visų regionuose galiojančių kolektyvinių darbo sutarčių komandiruojant darbuotojus, nes jeigu vienoje vietoje dirba du žmonės, atlieka tą patį darbą, tai jiems reikia mokėti tą patį atlyginimą ir visus socialinius mokesčius. Aš manau, kad tik taip elgtis yra sąžininga. Ačiū ponia Makinta ir vieną minutę dabar kalbės. Mes kalbam, tik ką kalbėjom apie geresnį teisėkurą, bet turiu pasakyti, kad tai nėra geras pavyzdys. Tai yra priešingas dalykas gerai teisėkurai. Tikrai yra bloga idėja iš naujo atverti šį dosiją, kai mes dar laukiame, kol bus įgyvendinta įgyvendinimo direktyva valstybėse narėse. Žinau, kad tai yra tikslinga peržiūra, bet aš ją nesidžiaugiu. atlyginimas e, darbuotojų, siekiant juos apsaugoti. Tai yra žymiai plačiau dabar nei pirminėje e, direktyva, kur kalbam apie užmokestį. Tai turės priešingą nenorimą poveikį mažoms verslo įmonėms, mažoms ir vidutinėms verslo įmonėms. Ir nors pasiūlymas tiesiogiai nekalba apie vienodą atlyginimą už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje, Aš manau, kad komisija būtent ir siekia būtent tokio tikslo. Turime elgtis labai atsargiai, kad nesukurtume dar vieną teisės aktą, kuris turės visiškai netikėtų ir nenorimų pasiekmių. Ačiū. Ar priimsite mėlynos kortelės klausimą iš kolegos jums iš kairės? Ponas Eiker. Kalbėtoja pasakė ne. Na, jūs išsiaiškinsite po posėdžio. Gerai. Dlabajova, dvi minutės. Manau, kad kiekvienas narys turi teisę nepriimti tos kortelės. Ir nereikia prasivardžiuoti, taip, taip neturėtų būti elgiamasi šiuose rūmose. Ačiū pirmininkė. So, E, doamna Dlabajova. Pone Labajova, gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, aš džiaugiuosi pasiūlymu, kad reikėtų peržiūrėti darbuotojų koordinavimo direktyvą. Jau apie tai buvo anksčiau kalbama, kompromisas yra subalansuotas, siekiama suderinti laisvą paslaugų judėjimą ir poreikį tinkamai apsaugoti darbuotojus. Norėčiau pateikti tokią klausimą. Ką Jūs manote, koks yra tikslas šios direktyvos peržiūros? Ar juk tas teisės aktas jau labai ilgai yra veikiantis, mes žinome netgi, koks poveikis yra. Ar tai neprieštaraus geresnio reglamentavimo principui? Komisija tikisi užtikrinti geresnį konkurencingumą, geresnės užmokesčio sąlygas. Ar tai bus visoje Europos Sąjungoje? Ar, jūsų, ar jūs negalvojate apie tai, kad mažiau išsivyščiusių valstybių įmonės atsidurs blogesnėje padėtyje. Kai žiūrime valstybių narių ekonomiką, turime atsižvelgti į atotrukį tarp atlyginimų atskiruose valstybėse narėse. Tai gali sukelti ginčius tarp valstybių narių ir tai sukels didesnių kliučių darbuotojų judumui. Tai nėra tinkami apibriešta ir tai galės turėti neigiamą poveikį tarp valstybinė ekonomikai ir mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos stuburas. Europa, kuri nebus konkurencinga savo viduje, negalės būti konkurencinga ir pasa pasauliniu lygiu. Mes turime padaryti viską, siekdami užtikrinti, kad Europa išliktų konkurencinga. Ponas Hendel, pusantros minutės. Labai ačiū per pastarusius ketverius metus. Darbuotojų komandiravimo apimtis smarkiai padidėjo, tai būtų neblogai, jeigu nebūtų taip pat padidėjęs ir piknaudžiavimas. Komisija pamėgino dabar tą, tam piknudžiavimui padaryti galą ir e, Junkeris paskelbė, kad taikys principą vienodas užmokestis už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje, tačiau skaitydamas dabar pateiktus pasiūlymus, aiškiai matau, kad čia šio principu nesivadovaujama visiškai tas pats užmokestis už tą patį darbą. Yra labai daug trūkumų, nes jeigu tik tai padirbėjęs 24 mėnesius, darbuotojas iš kitos šalies pradės gauti tą patį darbo užmokestį. Tai e, tokių nuostatų mums nepakanka ir toliau galėsime kalbėti apie atlyginimo dempingą, taip pat ir viešųjų pirkimų srityje. Taip pat e, tai neįsprendžia ir tariamų savarankiškai dirbančių darbuotojų problemos, kuomet jie E, e, kaip savarankišką veiklą vykdantis yra išsiunčiami atskirų įmonių dirbti į užsienį. Šis e, pasiūlymas nėra pakankamas, ponė komisijos narė, reikia jį pagerinti ir jeigu komisija nepateiks geresnio pasiūlymo, tai parlamentas turės imtis pateik, veiksmų ir pateikti reikalavimus iš tiesų užtikrinti principo tas pats atlyginimas už tą patį darbą taikymą. Ponas Lambert, pusantros minutės. Pone, ačiū, pone pirmininkė, ačiū komisijai už pasiūlymo pristatymą. Visi puikiai suprantame, kad būtina kuo geriau apsaugoti darbuotojus, nesvarbu, kur jie dirba ir iš kur atvyko, kad jie nebūtų išnaudojami ir kad jų darbdaviai vadovautis teisės aktais ir kad nebūtų piknaudžiavimo darbuotojų komandiravimu, siekiant sumažinti atlyginimus ir darbo standartus, tačiau daugelį sričių ir sektorių būtent toks susirūpinimas ir kyla dėl komandiruojamų darbuotojų ir ne visos valstybės tarės dar tinkamai perkelė gyvendinimo direktyvos nuostatas, kai kurios iš jų netgi neturi pakankamų išteklių tam, kad darbo inspekcija galėtų veiksmingai savo darbą atlikti. Taigi dabar turime vertinti, ar e, pateikti pasiūlymai padės mums išspręsti esamas e, problemas. E, šiame pasiūlyme daug kalbame apie kolektyvinės darbo sutartys, galima kreiptis į teisingumo teismą, tačiau galbūt mes galėtume taip pat įtraukti į taikymo sritį ir sektorinius susitarimus, kodėl jie yra neįtraukti, kalbant apie atlyginimų paketus. Tai e, matydami, kad e, daugelį valstybių narių minimalus darbo atlyginimas yra mažesnis negu pragyvenimo išlaidos minimalios, tai E, manau, kad e, atitinkamos nuostatos, kurios dabar yra įtrauktos į pasiūlymą, tikrai nepakankamai apsaugo darbuotojų teisės. Pone, ponas Eiker. Darbuotojo komandravimo direktyva leidžia e, žmonėms, kurie neturi darbo, rasti darbo kitur. 2009 metais E, iškilo problemų ir tai buvo tiesioginis šios teisės akto rezultatas. Neatsižvelgiama į pragyvenimo standartus ir tai pykdo žmonės Junktinėje karalystėje. Yra žmonių, kurie, kurie tie, tie žmonės yra komandiruojami, jais pasirūpina juos komandiruojantį įmonę. Bet tie žmonės turi mokėti tam, tikrus, tam tikras sąskaitas. Uh, Mes turime atsižvelgti į darbuotojų judumą, į judėjimo laisvę ES. Didžiosios įmonės e, pasinaudoja esamą padėtimi ir moka minimalius e, atlyginimus. Ir tai neskatina ekonomikos vystimuose. Darosi visai iškiau, kad ES e, dirba didelių verslo įmonių labui. Ir tai yra negatyvus dalykas. 29 birželio kiekvienas darbuotojas, kuris praras darbą, kiekvienas darbuotojas, kuris, kurio padėtis e, pablogės dėl e, imigracijos, jie turės ką pasakyti ir reikės imtis priemonių. Ačiū. Toliau, ponė Jaslovietska, pusantros minutės. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiamai komisijos nariai, noriu padėkoti už tai, kad ši komisija rūpinasi darbuotojų teisėmis įdarbinimo sąlygomis. Šiems klausimams turėtume skirti ypatingą dėmesį. Tačiau man kilo klausimas, kodėl komisija taip skubotai priėmė sprendimą darbuotojų komandiravimo direktyvą peržiūrėti. Prieš porą metų, po ilgų sunkių dėrybų, visos politinės e, frakcijos ir valstybės narės pritarė įgyvendinimo direktyvai e, ir tokiu būdu buvo pasiektas atinkamas kompromisas. Todėl labai e, apgailestauju, kad komisija nepalaukė, kol pradės veikti įgyvendinimo direktyva ir e, kol socialiniai partneriai pateiks taip pat savo įvertinimą. Manau, kad e, siekiant Europoje sudaryti tinkamas konkuravimo sąlygas, e, reikėjo palaukti dar e, prieš teikiant šį pasiūlymą. Nes komisija pamiršta, kad darbuotojus komandiruojančios įmonės patiria papildomų, papildomų išlaidų, kurių nepatiria vietos įmonės, o tai gali sumažinti bendrosios rinkos konkurencingumą. Nepamirškime, kad komandiruojami darbuotojai dažnai užpildo tas nišas, kurios atsiranda vietos darbo rinkoje. Įvairių kliūčių kūrimas teikiant paslaugas gali e, sukelti atitinkamas neigiamas reakcijas, taikant ribojančias priemonės atskirose sektoriuose. Tikiuosi, kad e, parlamente bus pasiektas kompromisas, kuriuo bus galima toliau bendrąją rinką plėtoti. Ačiū ponė Jezlovietskai, ponė Jangerijos dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Praėjusį savaitgalį mano šalyje pagrindinė naujiena buvo ta, kad šimtai darbuotojų iš Rumunijos e, dirbo Niderlandų laivų statyklose už vieną eurą per valandą. <clears throat> Juos e, e, įdarbino Niderlandų įmonė, kuri buvo registruota kaip pašto dėžutės kompanija Rumunijoje. Ir Tokiu būdu e, verslininkai naudojasi įstatymo spragomis. Kai kurie čia teigia, kad jūs per greitai norite peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Aš būčiau linkusi teikti, kad pagaliau mes supratome, kad 28 skirtingų darbo rinkų sąjunga gali išlikti tik tai garantuojant sąžiningą darbuotojų judumą ir darbuotojų apsaugą. Aš <clears throat> manau, kad jūsų iniciatyva yra žingsnis tinkama linkme. Esu nusiteikusi tingamai, tink, teigiamai įvertinti jūsų pastangas, taikyti atitinkamus reikalavimus įdarbinimo agentūroms tam, kad būtų uh, užtikrintos panašios arba vienodos darbo sąlygos, tačiau čia dar mes ne visiškai užpildysime tą spragą, kadangi socialinės išmokos ir toliau lieka pakankamai e, skirtingos atskirose valstybės narėse, pavyzdžiui, Niderlanduose ir Rumunijoje. Ir čia mes tikrai negalime kalbėti apie vienodas veiklos sąlygas ir aš tikiuosi, kad jūs šių metų eigoje pateiksite tinkamus pasiūlymus, kaip derinti veiksmus socialinių išmokų srityje, nes vien tik tai užtikrindami e, darbo užmokestį mes solidarumo ateityje ES neužtikrinsime. Reikia ir panašių socialinių įmokų bei išmokų. Ponas Zlotkovski vieną minutę kalbės. Pane pirmininkė, gerbiama komisijos e, narė. Man kelia nuostaba, kad tokiu sunkiu ES metu e, atveriamas dar naujas e, kovos frontas, kuris gali suskaldyti dar labiau valstybės narės, <clears throat> nes e, siūlomi pakeitimai komandiravimo direktyva dar labiau padidins nedarbą ES, sumažins taip pat užimtumo lygį Lenkijoje ir vartotojai, kurie e, labai greitai pajus kylančias vartojimo kainas, taps pirmosiomis aukomis ir kas iš tų permainų turės daugiausiai naudos. Tik tai tie, kurie nori apriboti konkurenciją ES rinkoje. Pavyzdžiui, pažiūrėkime, kas dabar vyksta transporto paslaugų srityje. Mes neturime skir, kurti dirbtinų kliūčių tarp valstybinėms paslaugoms, nes tokiu būdu mes tik tai e, dar labiau didinsime socialinę ir turtinę atskirtį tarp valstybių narių. Pone Harkin, pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Taigi galiausiai turime pasiūlymą pakoreguoti komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Pirmininkas Junkeris pažadėjo, kad už vienodą darbą bus mokamas vienodas atlyginimas ES. Taigi aš džiaugiuosi, kad dabar tai pamatysime. Direktyva jau galioja 20 metų ir buvo labai daug bylų teisingumo teisme, vikingų byla, kitos bylos. Buvo labai daug neiškumo dėl direktyvos nuostatų. Ir įgyvenimo direktyvoje tikiuosi bus išsprendžiamos tam tikros problemos, bet visos nebus išspręstos. 45 straipsnis, ES veikimo starties straipsnis užtikrina vienodą vienodas sąlygas ir taip pat kitas straipsnis yra, e, jame numatytos paslaugų tiekimas per sienas. Vienodas, vienodas sąlygos sezoniniams darbuotojams, e, ilgalaikiams ir palaikiams darbuotojams, vyrams, moteriams, bet nekomandiruojamams darbuotojams. Kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, statybų, yra 30 procentų atlyginimų skirtumai, turint omenyje vietos ir komandiruojamus darbuotojus. O komandiruojami darbuotojai tikrai daug dirba šiame sektorije. Komandiravimas matome, kad čia šioje srityje atlyginimas yra kur kas mažesnis. Taigi, konkurencija reikalinga tarp įmonių, tačiau jūs pati komisarė sakėte, kad reikia žvelgti į daugybę kitų elementų - našumą, ekspertinės žinias, inovacijas, paslaugų kokybę ir tipą, o ne vien tik tai į atlyginimus. Aš kaip ir ponas Kaza norėčiau, norėtų padėkoti komisariai už tai, kad išdrįso pateikti tokį pasiūlymą. Tai yra tik pradžia. Dėkoju. Lierik. Teisingumas ir vienodos sąlygos darbuotojams ES nereiškia, kad visą tai pasieksime peržiūrėdami šią direktyvą. Tai, ką jūs siūlote, ponė komisijos narė, tiesiog tai verčia konkuruoti dar, darbuotojus tarpusavyje. Mes siūlome, rengiame naują direktyvą, reaguodami tai, ką siūlo profsąjungos. Aš iš atsižvelgiame į tai, kad vienodos turi būti numatytos sąlygos visiems darbuotojams. Tačiau reikia sukurti ES vienodas darbo teisės ir ES institucijos turi atsižvelgti į visų darbuotojų situaciją ir sąlygas. Ir šiuo atveju šis siūlymas nėra priimtinas. Domnul, doamna Rainke, un minut. Pone Rainke, vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narimėlį kolegos. ES ateičiai kila grėsmė. Daugelis piliečių nėra įsitikinę, kad ES gali įgyvendinti prisimtus pažadus. Kartais net man kyla tokie klausimai, ar padarėme pakankamai, kad sukurtumėme sąžiningą darbo rinką, kad nebūtų išnaudojami darbuotojai, kad mūsų viso, visuomenės būtų teisingesnės, kad atsparesnės krizės sąlygomis. Dabar šis pasiūlymas dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimų aiškiai parodo, kad nesiekėme pakankamai, mes ne, negyvenime pažadų užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimui, pač tų darbuotojų, kuri, kurie labiausiai priklauso nuo socialiai atsakingų teisės aktų, tai yra komandiruojami darbuotojai. Šiuose diskusijose reikia, kad Europos komisija konkrečiai gintų tų darbuotojų teisės, tų, kurie kerta sienas ir yra labai pažeidžiami. Reikia, kad valstybės narės prisimtų įgyvendinimo įsipareigojimą rimtai vertintų šiuos teisės aktus. Apmaudu, kad gyvename turtingiausiame pasaulio regione ir nesugebame apsaugoti darbuotojų neteisėtų, pavojingų darbo sąlygų ir darbdavių, kurie piknaudžiauja sistemą. Mes turime dirbti, tikimės, kad šis pasiūlymas leis mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Pone Agėja, vieną minutę. Ačiū, pirmininkę, e, komisijos narę. 2014 metais Europos komisija paskelbė įgyvendinimo direktyvą, kuria bus užkirstas kelias socialiniam dempingui. Kalbant apie laikinus darbuotojus komandiruojamus į kitą valstybę narę. Ir kad bus atskleisti sukčiavimo atvejai. Tačiau diskusijos Europos parlamente ir e, tarp valstybių narių uh, reiškia, kad nebuvo atliktas realus vertinimas ir nebuvo įvardėjamos realios problemos. Nes yra dar daug silpnų pusių, silpnų vietų ir valstybės narės netinkamai atlieka darbo inspekcijas ir nėra numatomos pakankamos nuobaudos sukčiavimo atveju arba nusižengimo atveju valstybės narės e, turi daugiau teikti reikiamos informacijos, kad būtų galima nustatyti tokius atvejus, sukčiavimo atvejus ir už juos už tai nubausti. Yra neišku ir dėl proporcingumo principo. Taigi dar daug ką reiks padaryti, kad būtų sukurta nuosekli ir išbaigta sistema. Pane Šulce. Komisijos nariu Tais noriu padėkoti Jums už šiandien pristatytą pasiūlymą. Tai tikrai geras pagrindas tolesniems darbams. Labai svarbu Europoje šios klausimus ir toliau svarstyti, nes padėtis iš tiesų nėra tokia, kokios norėtume šioje srityje, tačiau nenorėčiau, kad mes e, viską vertintume apibendrintai. E, reikia pabrėžti, kad ne kiekvienas komandiruojamas darbuotojas Europoje kelia problemas. Ir dabar mes diskutuojame apie tai, kad e, darbuotojai komandiruojami iš šalių, e, kuriuose e, mokami mažesni atlyginimai į šalis, kuriuose mokami didesni atlyginimai, tačiau tik tai dalis tokių darbuotojų yra būtent tokia kryptimi komandiruojami statybų sektorėje, skerdyklose, paslaugų sektorėje dirbantis darbuotojai šiuo atveju yra diskriminuojami, todėl reikia užtikrinti, kad atitinkamos institucijos tinkamai vykdytų savo kontrolės funkcijas, dėl to man problemų nekyla, tačiau noriu paminėti dar vieną temą susijusią su principu tas pats darbo užmokestis už tą patį darbą toje pačioje vietoje. Pirmiausia, mums reikia susitarti apie kokį atlyginimą mes čia kalbame, ar iki mokesčių, ar po mokesčių. Ir kas yra ta pati vieta, kaip darbo, kaip ją apibrėžti. Taigi čia dar mūsų laukia nemažai darbų ir, ir dėkoju iš anksto už būsimą bendrabiavimą. Pone Ulfsko, pusantros minutės dabar kalbės. Gerbiam komisijos narė, jūs ir pirmininkas Junkeris patekite pasiūlymo, kuris turėtų užtikrinti vienodą atlyginimą už vienodą darbą. Jis turėtų ginti socialinį dialogą, darbuotojus, darbdavius, profsąjungos. Jie turėtų nuspręsti dėl apmokėjimo lygio, ne politikai. Bet tai, ką turime dabar, tai yra pasiūlymas, kuris juda priešinga kryptimi Praeitie buvo prastesnis pasiūlymas, šis pasiūlymas yra kur kas geresnis. Ir mes žinome, jog ES reikia daugiau darbuotojų judumo. Taip pat reikia užtikrinti vienodą atlyginimą už vienodą darbą. Pone Tyson, jūs kalbėjote apie biologinius atlyginimus, moterų atlyginimai yra automatiškai žemesni nei vyrų. Tai yra praeities dalykas. Bet vis tiek jūs e, sutinkote, kad egzistuoja geografiškai motivuoti atlyginimai. Aš manau, kad tai yra nepriimtina. Turime pakeisti dabartinę padėtį. Reikia tinkamai peržiūrėti direktyvą. Užimtumo komitete mes glaučiai su jumis bendradarbiausime. Ačiū. Pone Lopės Bermeko, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Prieš 20 metų profsąjungos ragino e, parengti direktyvą, kuri užtikrintų komandiruotų darbuotojų teisės. Mes to nepasiekėme, nes paslaugų nuostatos buvo viršesnės nei darbuotojų teisės. Panašu, kad E, bendrosios rinkos kompetencijos nukenčia ir nukenčia darbuotojų teisės. Mes dar toli gražu negalime pasiekti Junkerio iškeltos idėjos. Minimalaus atlyginimo įvedimas yra gana dviprastimiškas ir čia nekalbama apie socialinę apsaugą. Komitruoti darbuotojai dažnai dirba pagal kolektyvinės darbo sutartys. 24 mėnesiai laikotarpis jiems bus taikomas. Ir mes norime kad būtų minimalų standartai nustatyti teisės akte, užtikrinantis tinkamą apsaugą beveik dviem milijonam komandiruotų darbuotojų, kad jie galėtų dirbti tinkamuose darbo sąlygose. Darbo sąlygos nukentėjo dėl krizės, tai yra iššūkis, bet mums reikia harmonizuoti darbo standartus. Pone Dėlį, vieną minutę. Gerbiami kolegos, galiausiai komisija kalba apie socialinę Europą. Pasiūlymas galėtų būti ir geresnis, bet jau yra šiokių tokių patobulimų. Garantuojamas vienodas atlygis už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje. Bet baigime naudoti šūkius. Reikia eiti toliau, reikia eiti sparčiau. Ir reikia užkirsti kelią piknaučiajimui. Egzistuoja sukčiaujančių įmonių juodasis sąrašas Turime su to kovoti, tai yra labai svarbus dalykas, reikia imtis to dabar, kad nebūtų per vėlų. Kodėl aš taip kalbu? Socialinis dempingas yra simbolis, e, kai kovojama už pažangesnę Europą. Turime įgyvendyti priemonės, stengtis harmonizuoti socialinės sąlygas. Dėl to mes ekologistai ir toliau dirbame ir kovojame, kad būtų tinkamos darbo inspekcijos įkurtos. Taip pat reikia nustatyti minimalų darbo atlygį, atlygį kovoti su nedarbu ir dirbti apie, kalbėti apie vieningą sąjungą. Dėkuoju toliau, ponas Leis, pusantros minutės. Ačiū pirmininkai, pirmiausia džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas vėl pateiktas, kad galima pradėti jį svarstyti. Žinome, kad jis skirtingai vertimas tiek valstybėse narėse, tiek šiame parlamente. Turiuomenyje direktyvą, todėl noriu pagirti ponę Taisin už jos nuoseklumą. Šį klausimą nagrinėjant šiuo metu. E, komandiruojamų darbuotojų Europoje yra 2 milijonai, reikia padaryti galą nesažininkai konkurencijai darbo rinkoje. Taigi bendroji rinka, laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES principų, tačiau turime jį sažininkai taikyti, taikyti ne tik laisvą judėjimą, tačiau taip pat ir sažininkai judėjimą visose. Sritise aš noriu kaip tai dėmesį į du prioritetus. Pirmiausiai reikia kalbėti apie koordinavimo trukmę, nes koordinavimas iš esmės yra laikinas dalykas, todėl reikia aiškiai apibrėžti, kiek ilgai tas komandiravimas gali trukti. Pasiūlymas sumažinti trukmę, manau, yra labai geras. Taip pat kalbant apie komandiruomų darbuotojų darbo atlygį, Tai e, būtent šį klausimą reikėtų ir būtų galima sutvarkyti daug tinkamiau, daug skaidriau ir komisija čia yra pateikusi labai gerus pasiūlymus. Taigi šis komisarės Taisin pasiūlymas yra tolygus, geras pagrindas tolesniems darbams ir aš manau, kad Europos parlamentarai, nesvarbu iš kur jie būtų, šiaurės, pietų, rytų ar vakarų, turėtų vieningai dėti pastangas, kad būtų pasiektas tinkamas kompromisas. Panas Saimon vieną minutę kalbės. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pirmiausia paaiškinti kolegoms iš jokių partijos, ko šiuo pasiūlymu yra siekiama. Mes siekiame, kad nebūtų piknaudžiaujama laisvo asmenų judėjimu vietinėse rinkose. Ir mes galime užkirsti tam kelią. E, galėčiau paaiškinti e, e, kolegai, kodėl mes dabar to siekime, tačiau jo jau nėra salėje, jisai 60 sekundžių pakalbėjo, dabar jau likusią laiką praleidžia parlamento bare. Taigi aš noriu atkreipti komisijos narės dėmesį į tai, kad daug kolegų minėjo, kiek dar e, daug reikia nuveikti, nes, e, pavyzdžiui, kalbėti reikia taip pat kolektyvinės darbo sutartys, kurių Junktinė karalystė nėra, mes atskiriuose sektoriuose e, sustarimus pasiekėme kolektyvinius dėl komandiravimo trukmės, kuri dabar yra numatyta 24 mėnesiams mums reikėtų šešių mėnesių, taigi dar tikrai reikia dėl daug ko tartis. Pone Regner dabar, kalbėsiu vieną minutę. Ačiū komisijos nariai, jūs pati kalbėjote apie tai, kad dabar vykstanti konkurencija yra nesažininga, nes ji dažniausiai vykdoma mažinant atlyginimus, nemokant socialinio draudimo įmokų, o nėra konkuruojama įmonių naujomis idėjomis ar kitokiamis inovacijomis. Aš manau, kad šis pasiūlymas iš tiesų yra labai svarbus ir tikrai gerai, kad jis jau buvo pateiktas. Norim užduoti konkretų klausimą. Austrijoje įmonės gauna užsakymus pateikdamos dažniausiai mažiausią kainą ir tos įmonės dažniausiai samdo darbuotojus, kurie yra komandiruojami dviejiems metams. Na ir e, jiems išduodami atitinkami pažymėjimai apie tai, kad jų socialinės įmokos mokamos kilmės šalyje, tačiau jos iš tikrųjų yra nemokamos ir negalima e, to pakeisti, nes tarp valstybinis bendradarbiavimas nevyksta pakankamai gerai, ar šiuo pasiūlymu bus užtikrinta, kad e, tas bendradarbiavimas ir atitinkamos direktyvos tiek komandiravimo, tiek e, socialinės visogos būtų vykdomos. Ponas Benifei, ačiū, pirmininkė. Dabar e, buvo patiktas ilgai lauktas komandiravimo direktyvos peržiūros pasiūlymas. Pone Taisin kalbėjo apie dvi kryptis. Pirmiausia, būtinybė suteikti paramą komandiravimams darbuotojams e, ir viešųjų pirkimų konkurso metu taip pat e, mes tuo tarpu norime įsitikinti, ar iš tiesų šio pasiūlymu bus pasiektas mūsų frakcijos svarbiausias tikslas to paties darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje. Man susidaro dviejopas įspūdis. Gerai, kad komisija imasi šių darbų, tačiau jai daromas didžiulis spaudimas dėl 2014 patvirtintos įgyvendinimo direktyvos. Tačiau aš skeptiškai vertinu tą situaciją susijusius su problemos mastu, kadangi manau, kad patiktų pasiūlymų gali nepakakti. Dabar bus pasakymai pagal procedūrą prašau žodžio, padėtis iš tiesų neįprasta, sako pirmininkas. Iš Europos liaudės partijos užsiregistravo kalbėti šeši kolegos, o iš kitų frakcijų tik po vieną. Todėl aš siūlau atsižvelgiant į tai, kad laiko liko nedaug, suteiksiu žodį trims kolegoms iš konservatorių frakcijos ir po to kitiems kolegoms iš kitų frakcijų. Pirmasis ponas Vandenkendelarė kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimo komisijos narė, mėly kolegos. Joks pasiūlymas nėra tobulas, taip pat ir ponios Taisin pasiūlymas nebus priimtinas visiems. Vieniems jis nėra pakankamas, kitiems jo siekiama per daug. Tai labai svarbu užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą atsižvelgiant į darbuotojų interesus ir į verslo interesus. Todėl manau, kad komisijos nariai e, pavyko pateikti tinkamus pasiūlymus, kuriais bus užtikrintas principo tas pats e, atlyginimas už tą patį darbą laikymasis. Komisijos pasiūlymas yra tinkamas, tačiau dabar valstybės narės privalo imtis veiksmų tam, kad nustotų piktnaudžiauti komandiruojamų darbuotojų direktyvos nuostatų spragomis. Ir <clears throat> manau, kad tam būtina pagerinti e, skaitmeninį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad būtų mažinamas socialinis dempingas ir kad Europos projektas sulauktų didesnio populiarumo tarp piliečių. Ponai Konferati žodis. Signora komisarė, lo sforzo che ha fatto la Commissione. Pone komisijos narė, komisija čia ėmėsi svarbių pastangų, bet rezultatas dėja nuvilintis man primtinas laisvas asmenų judėjimas. Aš manau, kad mobilumas galėtų tapti svarbia priemonė, bandant verslo sistemą padaryti veiksmingesnė ir geriau dirb, kad galėtų geriau dirbti įmonės. Tačiau neturi būti užtikrinamas atlyginimo vienodumas, nes čia gali atsirasti ir socialinio dempingo elementų. Uh, tas pasiūlymas neužtikrina pakankamai lygybės. Ir mes turime čia būti labai atsargus. Yra keli dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. 24 mėnesių laikotarpis. Tai netitinka to, ką matome sezoninių darbuotojų direktyvoje. Jeigu pažvelgtumėme į susitarimą tarp ES rinktinės karalystės, ten yra numatyti diferencijuoti standartai siekia žmonių, apsaug, žmonių apsaugos ir darbuotojų apsaugos. Taigi tai turime spręsti. Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Direktyva padės užkirsti kelią socialiniam dempingui, nes mums reikia judumo, darbo jėgos judumo, tai yra svarbu. Tačiau čia matome paradoksą vyriausybių valstybių vadovai pasirašė susitarimą, kad išspręstų Britanijos problemą, o ten yra numatytos priemonės, kurios reiškia, kad tikrai bus diskriminuojama tautybės pagrindu. Turint omenyje tuos darbuotojus, kurie dabar atvyksta ir įsilieja darbo rinką Junktinėje karalystėje, jie negaus tų tam tikrų teisių, kurias turės kiti. Jie negaus būsto išmokų, mokesnių lengvatų kitų lengvatų negaus. Ar tai yra įmanoma? Ar tai nėra diskriminacija? Darbuotojų pagrindų, remiantis jų, atsiprašau, remiantis darbuotojų tautybę, ar tai nesukels problemų, pavyzdžiui, Graikijos mokslininkams, kaip mes galime kalbėti apie darbuotojų judumą, juk tai yra absoliutus e, dempingas. Dėkoju. E, Pone Gonzalės. Ačiū, pirmininkė. Valstybės narės bando užtikrinti aukštesnės ekonominės integracijos kvotas ir tuo pat metu ignoruoja labai svarbų socialinės konvergencijos faktą. Jeigu pažvelgtumėme į Europos piliečių poreikius ir jeigu tikrai siektumėme socialinės Europos, tai negalėtumėme nusigręžti nuo tokių poreikių. Mes turime kurti socialinę Europą, kuri būtų pagrįsta demokratinėmis socialinėmis vertybėmis. Mums reikia mažinti neligybę, o nedidinti ją. Matome asimetrinį modelį, kuris pamina ES vertybės visos tos priemonės, kurių imamasi kovoje su socialiniu dempingu, turi būti paremiamos. Taigi mes tikrai remiame komandiruojamų darbuotojų direktyvos peržiūrą, jeigu joje bus realiai atsižvelgiama į komandiruojamų darbuotojų teisės ir jeigu bus viskas pagrįsta lojalia ne, praktika. Pone Morašartie. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši komandiruojamų darbuotojų direktyva, jos peržiūra. Uh, kaip sakė ponia komisijos narė, čia yra atremiami e, nacionalistų e, poreikiai. Ir jūs labai aiškiai išdėstėte savo e, siekius, daugiau judumo Europoje. Būtent to mes ir norime. Tokiu būdu galėsime daugiau darbo vietų sukurti, užtikrinti įmonių dinamiškumą. Ir kad visi darbo vietoje gautų socialinę apsaugą. Mes rengėme šį, šį tekstą atsižvelgdami į visų darbuotojų poreikius ir darbo jėgos dinamiškumą. Mes turime kovoti su sukčiavimu, nelegalia praktika. Mes turime čia visi kartu kurti konsensusą, kurio pagrindu galėtumėme visi kartu pasiekti uh, rezultatų. Ir, ponė komisijos narė, mes jūs palaikome. Am mai avut o solicitare de la grupul ICR, e doamna Ruonen. Dabar AKR frakcijos vardu, ponė Gruonen, nori tarti žodį kadangi leidau pasisakyti trims kolegoms iš Europos liaudės partijos frakcijos, manau, kad būtų sąžininga dar vienai kolegiai suteikti žodį. Prašau, jums žodis. Kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugiau nei 8 milijonai ES piliečių šiuo metu dirba ne savo šalyje arba svetur ieško darbo. Tarp jų yra labai daug aukštos kvalifikacijos specialistų. 1,6 milijono žmonių e, vyksta į darbą kiekvieną dieną į kitą valstybę. Europos Sąjunga. Taip pat mes turime ir darbuotojų komandiravimo trumpam laikotarpį direktyvą, tokių darbuotojų yra pusantro milijono. Nesvarbu, kokiai grupiai iš šių išvardintų priklausytų darbuotojai, jie turi teisę gauti tą patį atlyginimą už tą patį darbą dviejų skirtingų lygių darbo rinkos būti neturi, tokia rinka neveiktų ir dėl to kyla daug problemų. Taip pat e, vyksta nesažinė konkurencija tarp įmonių ir kyla grėsmė pagrindiniams ES principams. Paskutinis kalbėtas ponas e, Čiaba Sogor. Sutinku su komisijos atstovais e, dėl to, kad reikia priimant sprendimus remtis faktais, todėl nesuprantu, kodėl e, komandiravimo direktyva yra peržiūrima prieš e, pasibaigus, dar nepasibaigus įgyvenimo direktyvos perkelimo terminui. Mes turime užtikrinti, kad tinkamos institucijos tinkamai vykdytų savo kontrolės funkcijas ir privalome išsaugoti uh, laisvą asmenų ir paslaugų judėjimą bendroje rinkoje. Būtina kovoti prieš sukčiavimą, piknaudžiavimą ir nepakankamą teisės aktų gyvendinimą, tačiau neturėtume kurti papildomų kliučių, kurios apribotų darbuotojų judėjimo ir tuo pačiu Europos konkurencingumą. Žodis dabar komisijos nariai apibendrinti diskusijas. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbėmiems Europos parlamento nariams už šis aktyves diskusijas. Kalbės trumpai pirmininkė, nes pakankamai ilgai kalbėjau per įžangą. Diskusijos metu pasitvirtino tai, ko aš ir tikėjausi. Vieniems šis pasiūlymas yra nepakankamas, kitiems juos siekiama per daug. Vieni mano, kad mes pakankamai greitai pateikėme savo pasiūlymus, kiti mano, kad per vėlai, tačiau tai mane nuteikia pakankamai teigiamai ir optimistiškai, kadangi daug Europos parlamento narių yra nusiteikę dirbti kartu, įsiklausyti vieniems į kitų nuomonę ir pasiekti gerą galutinį rezultatą. Ir aš tą labai aukštai vertinu. Dar noriu paaiškinti, kodėl dabar pateikėme šį pasiūlymą, kodėl nelaukėme, kol įgyvendinimo direktyva, kuri buvo patvirtinta 14 metais, bus perkelta. Priežastis yra akivaizdi. Įgyvendinimo direktyva buvo patvirtinta tam, kad valstybės narės turėtų savo žinioje daugiau priemonių, galėtų geriau bendradarbiauti gyvendinamos galiojančias taisyklės. Įgyvendimo direktyva skirta kovoti su piknaudžiavimu ir sukčiavimu ir užtikrinti geresnį taisyklių laikymasi. Ir būtent e, šios direktyvos nuostatos pasitelkę valstybės narės galės veiksmingiau atlikti atitinkamas funkcijas. Ir e, mes siekiame, kad šios direktyvos nuostatas valstybės narės laiku, tai yra iki birželio 18 perkels. Tačiau to nepakanka, mes turime įvertinti ir materialiasios taisyklės, kurias mes taikome. Ir būtent dėl šios priežasties komisijos pirmininkas, <clears throat> kuriam kartu su visa komisija pareiškite savo pasitikėjimą, pateikė dabar pasiūlymą ir ėmėsi iniciatyvos, pagal kurią bus užtikrintas principo tas pats e, darbo užmokestis už tą patį darbą laikymasis ir būtent dėl šios priežasties mes nelaukiame, kol baigsis e, įgyvenimo direktyvos perkelimo terminas. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad mes dar turėsime laiko ir progų pasikeisti nuomonėmis dėl techninių detalių, tačiau kai kurios klausimus noriu trumpai sureaguoti. Buvo užduotas klausimas dėl pažymos A1 kuri yra įrodymas to, kad komandiruojam, už komandiruojamus darbuotojus yra mokami socialiniai mokesčiai jų kilmės šalyje. Aš galiu Jūs patikinti, kad pateiksime atitinkamus pasiūlymus dėl e, veiksmų koordinavimo socialinės politikos srityje ir pasieksime, kad šis formuliavimas, ši pažyma būtų taptų patikimu dokumentu. Nemažai kolegų uždavė klausimą dėl E, principo tas pats atlyginimas už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje buvo kalbama apie kolektyvinės darbo sutartis. Mes turime nepažeisti dabar galiojančių įstatymų ir turime atsižvelgti tam tikras išskirtinės aplinkybės ir aš raginus labai dėmiai perskaityti pasiūlymo tekstą. Ir tais atvejais, kuomet e, kolektyvinės sutartys yra sudaromos atskiriuose įmonėse, būtina į tai atsižvelgti, tačiau mes turime laikytis nediskriminavimo principo. Pirmiausiai, e, kalbėdami apie šio pasiūlymo apriepti, tačiau pirmiausiai raginu jūs labai įdėmiai perskaičiai pasiūlymą ir e, jeigu tą padarysite, tai pamatysite, kad mes labai daug dėmesio skiriame susitarimams tarp socialinių partnerių ir kolektyvinėms darbo sutartims. Pristatydama savo pasiūlymą, komisijos pasiūlymą, aš minėjau, kad mes siekiame skatinti judumą darbuotojų Europoje. Tam, kad tą padarytume, būtina, kad būtų patvirtintos ir galiotų labai aiškios sąžiningos taisyklės, e, kurių būtų iš tiesų laikomasi. Tačiau taip pat tam būtina pasiekti ir užtikrinti, kad e, ir piliečiai e, šias taisyklės laikytų sąžiningomis ir socialiai priimtinomis. Ir būtent to mes šio pasiūlymu ir siekiame, nekantri laukiu tolesnių diskusijų su Europos parlamentu, su atskiriamis valstybėmis narėmis ir esu įsitikinusi po to, kai išgirdau tiek daug geros valios pareiškimų Europos parlamente, kad bendromis pastangomis mes šį klausimą išspręsime. Dėkuoju šią diskusiją ir šiandien dėkuoju už konstruktyvų bendradarbiavimą. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos šio klausimu baigtos. Ponas Labrulio prašo žodžio dėl vedimo tvarkos. Prašau. Parce que j'ai pu constater lors que ce, de ce débat sur la directive des travailleurs détachés. Šios diskusijos dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos e, kraštutinių dešiniųjų partijų grupės nedalyvavo norėjo dalyvauti, bet nedalyvavo diskusijose. Norėčiau sužinoti, ar jūs uždrautėse dalyvauti tose diskusijose, nes manau, kad kiekvienoje rinkiminėje kompanijoje mums aušis užaužė tos kraštutinės partijos ir keista, kad nėra šį vakarą tų partijų atstovų. Dėkuoju už pastabą. Einame toliau prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra